srityje. Mes steiksime dėmesį į intensyvumą, į grėsmės lygį, todėl, kaip sakiau, bendradarbiausime ir su NATO šioje srityje. Tik manipuliavimo intensyvumas ir intencijos yra svarbiausi dalykai mūsų atsakas turi būti koordinuotas ir tinkamai nukreiptas. Gerbiami parlamento nariai, mes visi suprantame, kad skaitmeninė revoliucija, internetas, socialiniai tinklai viena vertus yra nuostabus dalykas geresniam gyvenimui, bet taip pat reikia matyti ir riziką. Kai matau, kas gali įvykti, Pavyzdžiui, galime inicijuoti humanitarinę pagalbą, galima gelbėti gyvybės, bet galima suorganizuoti ir e, humanitarinę krizę ar genocidą. Pažiūrėkite į Ruandą. Taigi, matome atvejų, kad tiesiog revoliucijos kyla tokiomis priemonėmis, pavyzdžiui, Maidanas e, Ukrainoje kilo per socialinius tinklus Taigi nėra vien tik juoda ir balta viskas. Reikia remti gerus dalykus, bet kovoti su rizikomis. Dar norėčiau sureaguoti į jūsų komentarus dėl e, biudžeto. Mes padidinome strateginio komiteto biudžetą ir tų e, skyrių, kurie dirba su kova su dezinformacija. Mes turėtumėm daugiau padaryti analitinėme darbe, turime finansuoti mokslinius tyrimus, nustatyti dezinformaciją, švietimą stiprinti. Vien didelių pinigų neužtenka. Mes pradėjome bendradarbiauti tarp ES institucijų, e, platformų, valstybių narių, plėtinės visuomenės ir mokslinių tyrimų. Nes, kaip sakėte, reikia geresnių e, atpažinimo ir analizavimo tokios informacijos technologijų, informacijos, kur yra mums kengsminga. Reikia geriau apsaugoti rinkimus ir suprasti, kad e, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas yra ir skirtas apsaugoti duomenis. Mes turime daugiau padirbėti skaidrumo srityje, politinių kampanijų skaid, finansavimo skaidrumo srityje. Mes privalome užtikrinti, kad savo, mūsų valstybės narėse ir ES nebe, ne, nebus, nesusiklostytų taip, kad, rinkimai bus, pasku, kad pastarėjai rinkimai būtų paskutiniai laisvi rinkimai. Mes turime užtikrinti laisvus, sąžininkus rinkimus mes svarbiausia ne kas laimės, bet svarbiausia, kad rinkimai būtų skaidrus, o nelaimėtų tie, kurie lai, e, rinkimuose dalyvauja su nešvariais pinigais ir nešvariais tikslais. Taigi galėčiau ir čia ilgiau dar komentuoti jūsų pasisakymus, bet laikas jau tikrai išseko. Dėkoju uždėmesi ir tikiuosi, kad mes ir toliau bendradarbiausime ir dėkoju už palaikymą naujai komisijos sudėčiai. Danke. Frau Kommissarin. Ačiū komisijos nariai. Na, o dabar tarybos vardu, ponė Tupurainen. Ačiū pirmininkė. Gerbėmieji parlamento nariai. Dėkuoju dar kartą už galimybę dalyvauti diskusijoje šiuo svarbiu prioritetiniu klausimu, mums prioritetiniu klausimu kaip pirmininkaujančiai valstybei. Mes privalome dėti visas įmanomas pastangas tau, kad apsaugotume rinkimus ir demokratijas nuo užsienio įtakos, kartu besilaikydami pagrindinių laisvių, tokių kaip žodžio laisvė, žiniasklaidos laisvė, rinkimų teisė. Na, čia daug buvo kalbama apie Rusijos įtaką, mes tai pasižymime. Rus, Rusijos šaltiniai buvo pažymėti ir bendrų reikalų taryboje, e, išskirti tiksliau e, vasario mėnesį. Mes dirbame visose sektoriuose, e, visose šalyse, mokomės iš gerosios praktikos pavyzdžių ir nepaisant to, kad pažangos padaryta, turime likti budrus. Mes laukiame Europos demokratijos veiksmų plano, kurį pristatys naujoji komisija nekantrai laukiame galimybės dirbti su jumis ir su jumis, ponė Jurova, šiomis iniciatyvomis, dėl kurių bus pateikti pasiūlymai. Dėkoju. Dėkoju. Dabar diskusijos baigiamas. Iš karto periname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra komisijos vicepirmininkės ir vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams. E, pasisakymas dėl rytinės kaiminystės. Dabar norėčiau pasisveikinti su ponia Mogerinė. Sveika atvykusi. Ko gero paskutinį kartą aš pirmininkauju jums dalyvaujant mūsų posėdėje. Norėčiau padėkoti jums už visą parlamentui skirtą laiką, nepaisant užimtos darbo atverkės. Taigi dėkoju už jūsų darbą ir dalyvavimą mūsų posėdėje. Žodis jums. Dėkoju pirmininkė, ačiū už malonius žodžius. Taip, tikrai. Trečią ir ketvirtą kartą jau atsisveikinu su parlamentarais šioje salėje, bet taip pat ir Briuselėje. Na, nepaisant to, malonu visada sugrįžti. Dabar jau atrodo paskutinioji man sesija, man einant pareigas. Taigi dar ne tik šiandien, bet ir iki rytojaus skubių klausimų pasiliksiu. Taigi iki pat galo pasiliksiu ir dirbsiu su jumis. Ir norėčiau tuo pažymėti, kad labai svarbus Europos parlamento darbas užsienio politikos rytyje. Dabar apžvelgime penkerių metų darbą su rytiniais partneriais. Puikiai pamenu 2014 metais, kai pradėjau dirbti, vienas iš svarbiausių užsienio ir saugumo darbo atvaskės klausimų buvo šis klausimas. Na ir dabar galiu su pasididžiavimu pasakyti, kad mes e, esame daug artimesni su mūsų rytiniais partneriais, su visais šešiais rytiniais partneriais. Aš e, manau, kad pavyko e, pagerinti jų situacija šios partnerystės dėka, nepaisant to, kad iššūkių dar išlieka. Aš trumpai galbūt paminėsiu tuos pasiekimus, e, teigiamus dalykus, bet lygiai taip pat ir trūkumus, kuriuos aš, aš išžiūrėčiau ir tuos dalykus, kuriuos dar reikėtų patobulinti. Aš manau, kad e, tie teigiami veiksmai pavyko dėl to, kad visada vadovavomės bendrais interesais tarp ES ir rytinių kaimynių, tai yra mūsų žmonės, europiečiai. Dabar tie rezultatai labiausiai susijęs su tais klausimais, kurie svarbus žmonėms. Užimtumas, energetikos saugumas, švietimas, stipri pilietinė visuomenė, nepriklausoma žiniasklaida. Visa tai labiausiai rūpi piliečiams. Šiais metais ambicingą asociacijų sustarimą su Gruzija, Ukraina ir Moldova pasirašėme. Dabar jų piliečiai gali be vizų keliauti į ES, kai jie atkeliauja verslo, turizmo reikalais arba aplankyti giminaičių. Energijos e, e, ryšių technologijų buvo pažangos E, pasiekta, taip pat teisminio bendradarbiavimo srityje. Šiais metais šventėme dešimtąją sukakti rytinės partnerystės kartu su partneriais ir e, nusprendėme pradėti konsultacijų procesą dėl šios partnerystės ateities. Daugiau nei 200 atsakymų gavome ne tik tai iš vyriausybių pilietinės visuomenės, bet taip pat iš akademikų, iš verslininkų, iš Europos parlamento narių ir kitų suinteresuotojų asmenų. Norėčiau padėkoti beje Jums už Jūsų indėlį į šią diskusiją. Aš e, didžiuojasi, kad ir jums, ir savo pasiekėjui e, galiu palikti visą šį kapitalą ir tvirtą pagrindą ateities darbui, ateities partnerystiai ir ateities e, viršūnių sustikimui. Be jokios abejonės visų šešių e, valstybių situacija skirtinga, skirtingi ir tikslai. Taigi labai trumpai dabar tai paminėsiu. Ukraina susidūrusi yra su didžiuliais iššūkiais. Rusija pažeidė Ukrainos teritorinį suverenumą. Nuo 2014 metų Ukrainai teikiame patį didžiausią paramos paketą e, per visą ES istoriją. Mes į Ukrainą investavome daugiau nei į bet kokią kitą pasaulio šalį. Ir nei viena kita partnerė nėra į Ukrainą investavusi tiek, kiek mes ir tai aišku turi konkrečių rezultatų. Šiandien Ukraina yra stipri, atspari, daug atsparesnė valstybė, naujoji vyriausybė drąsiai imasi reformų, lygiai taip pat ir e, žmonės tikisi teisinės valstybės, e, kovos su korupcija rezultatų. Taip pat ir saugumo srityje pastaraisiais mėnesiais buvo pažangos pasiekta ir čia uh, Ukrainos konstruktyvaus požiūrio dėka tai buvo padaryta. Dar nepamirškime, kad gruodžio 9 dieną yra viršūnių sustikimas šiuo klausimu numatytas. Taigi prioritetai - saugumas, e, užimtumas, gera valdysena ir patikimos institucijos. Tai rūpi ir mums. Lygiai tas pats galioja ir Moldovai. Čia palaikėme struktūrinės reformas, kovą su korupcija, e, rinkimų sistemos tobulinimą parėmėme. Moldovoje dirba nauja vyriausybė ir poreikis gilių reformų išlieka. ES tikslas yra visais manomais būtais e, paremti tas reformas. Aišku, mūsų parama yra siejama su tam tikrosmis sąlygomis. Čia reikalingos reformos kovos su korupcija srityje, valstybinės institucijos turi išsaugoti, o kartais ir sukurti savo ir autonomiją. Armenija mano, kad susitarimas e, su ES yra e, kaip ir pirminis žingsnis prieš reformas. Praeitų metų revoliuciniai įvykiai ir reformos parodė tik tai, kad mūsų e, partnerystė ir toliau gyvuos. Su Azerbaidžianu taip pat siekiama naujo susitarimo, mes norime ambicingo, tarptautiniais standartais paremto susitarimo, e, čia svarbios e, žmogaus teisės ir, ir ekonominiai klausimai. Taip pat Kalnų Karabacho konflikto išsprendimas taikus yra labai svarbus tarp Armenijos ir Azerbaidžiano, mes tai remiame irgi. Mes Taip pat e, bendra pirmininkių e, grupės pastangas čia remiame. Europos Sąjunga atsirado kaip taikos projektas. Taikos kleidimas yra kaip ir mūsų DNR, tai yra mūsų esmė. Ir aš manau, kad mes ir toliau turime daug į tai investuoti. Konfliktai iš mūsų kontinento dar niekur neprapuolė. Deja, priešingai Štai pavyzdžiui, pietų Osetijoje, Gruzijos teritorijoje situacija pasaraisiais mėnesiais e, pablogėjo. Būtent todėl mes savo stebėjimo misijos pastangas intensyviname. Mūsų parama Gruzijos suverenumui ir teritoriniam vientisumui nėra vien tik tai tušti žodžiai, tai remiasi mūsų konkrečių darbų vietoje. Gruzija yra mūsų artimas ir patikimas partneris, Būtent todėl mes nenusisukame tuo atveju, kai matome pavojų. Čia mes kaip tik šiandien ir išvelgtume pavojų, kad e, teisinės valstybės rytyje gali būti problemų. Ir galiausiai Baltarusija. Mes kreipiamės e, į institucijas įgyvendinti rinkiminės reformas iki kitų metų rinkimų. Mes visi puikiai žinome, kad su Baltarusija kai kuriais klausimais nesutarėme, konkrečiai žmogaus, klaus, žmogaus teisų klausimais. Aš manau, kad vienintelis kelias dirbti kartu yra ir čia reikia bendrų prioritetų. Ekonomika, brandolinis saugumas, žmogaus teisės, yra abiem šalims svarbus klausimai. Taigi, pirmiausia, žmonės buvo toks mūsų šūkis šiems penkiems metams. Visiems šešiems partneriams tai būtų taikoma, nepaisant to, kad dar ir diferencijuotas požiūris į juos taikomas. Na ir dabar ne vien tik apie geopolitiką. Norėčiau pabrėžti tai, ką jau aptarėme su savo partneriais rytuose, bet ir su kitų regionų partneriais. Mūsų rytų partnerystė niekada ne, nebuvo, nėra ir nebus prieš kažką, tai yra už kažką, tai yra už e, demokratiją, už taikesnį žemyną paremtą partnerystę ir bendradarbiavimu. Na ir galiausiai pabaigai norėčiau padėkoti parlamentui už visą paramą rytų partnerystiai nes būtent šioje srityje parlamento, Europos parlamento darbas labai svarbus, kartu kaip ir nacionalinių parlamentų darbas. Ir manau, kad tai yra mūsų institucinio, bet taip pat ir pilietinės visuomenės darbo pagrindas. Dėkoju. Dėkoju užsienio reikalų komiteto pirmininkas ponas Makalister. Gerbiamas pirmininkė, vicepirmininkė, aukščiausiai galiotinė, kolegos. Išgirdome, kad e, rytų partnerystė yra labai svarbi priemonė autoritarnių socialistinių sistemų pakeitimui į e, demokratinės rinkos e, valstybės. Tai yra be galo svarbu. Mes lydime tas valstybės. ES turi skatinti e, demokratiją ir tai turėtų būti strateginis prioritetas dešimtmečiui, ypatingai tai svarbu Ukrainai, Moldovai, Gruzijai, su kuriomis mes jau turime e, stiprius, e, aiškės, asociacijos sutartis. Taip pat mes kaip ES turime turėti aiškę konstruktyvę strategiją. E, o iš mūsų partnerių reikia pastangų. Mes dažnai sakome, kad Daugiau už daugiau yra principas, bet mažiau už mažiau irgi yra labai svarbus principas. Kaip aukščiausiai įgaliotinė ką tik pasakė, mes turime kreipti dėmesį į demokratinius teisės viršienybės, nepriklausomos, nepriklausomų teismų sistemos, kovos su korupcija reformas. Labai svarbu, kad ES eitų į priekį ir, pavyzdžiui, Andrius Kubilius, kuris netrukus čia kalbės, e, kaip jisai galėtų būti ir jo e, strategija E, santykių su Moldova, e, Gruzija ir Ukraina irgi galėtų būti puikiai Andrius Kupliaus priemonė. Taigi, pabaigai norėčiau pasakyti, kad tai yra ilgalaikė strategija. Kartu ir Rusijai mes galime teikti vilties, kad teigiami pokyčiai yra įmanomi per šią iniciatyvą, kaiminystės iniciatyvą. E, Naujoji komisija išsikėlė savo tikslus ir labai svarbu, kad jie būtų sukonkretinti iki e, artimiausio aukščiausio lygio susitikimo. Galiausiai užsienio reikalų komiteto vardu norėčiau pasakyti, e, kad nuoširdžiai jums dėkoju kiekvieną E, kiekvieną trečiadienį Strasbūrė jūs atvykstate, sėdite čia, pasisakote, klausote mūsų nuomonių. Norime padėkoti Jums už, už puikų darbą per pastarosius penkerius metus. Ta sakau EPP e frakcijos vardu e, socialistų šeimos politikiai. Tikiuosi, kad mes dar turėsime bendrų reikalų ateityje. Dėkoju, Federika. Danke, Herr Kollege. Dėkoju. Mėlynų kortelių mes dabar nepriimsime. Ir todėl, kad jūs paskui kalbėsite pagal kalbėtojų sąrašą. Dabar ponė Pyri. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, mūsų diskusija apie rytų partnerystė e, yra labai svarbi. Aš norėčiau pakalbėti apie Gruziją ir Azerbaidžaną. Gruzijos pastarieji įvykiai kelia daug nerimo mano politinėje frakcijoje, todėl kad vyriausybė netesi savo pažadų dėl proporcinės rinkimų sistemos. Šis pažadas buvo duotas Gruzijos rinkėjams ir mes tikimės, kad vis dėlto tas pažadas bus ištiesiotas, kad politinės partijos tai padarys. Gruzija nuėjo ilgą kelią stiprindama savo demokratiją, tačiau dabar ten vyksta politinė krizė ir jinai destabilizuoja valstybę. Ir Gruzija negali sauliaisti e, grimsti į tą krizę. Reikia e, dialogo siekiant e, išspręsti e, dabartinę krizę. Azerbaidžianas, aišku, dar toli nuo Gruzijos demokratijos lygio Alijevo. E, dinastija, aišku, turi labai blogą reputaciją dėl žmogaus teisų. Pastarojų metų buvo imtasi jėgos prieš taikius demonstrantus, kai kurie tų demonstracijų dalyviai buvo sulaikyti, įkalinti, e, patyrė e, smurtą. Ir e, praktiškai yra neįmanoma toje valstybėje, palaikyti normalius santykius e, e, val, valdžioje esančiom struktūrom su pilietinė e, visuomenė. Vyriausiai galiotinė, aš norėčiau socialistų frakcijos vardu padėkoti už jūsų darbą per pastaruosius penkerius metus. Mes visuomet didžiavomės jumis, jūs buvote mūsų užsienio politikos veidas, linkime jums ko geriausios kloties ateityje. Dėkoju. Dabar e, kolega Auštrevičius. Pone pirmininkė, pone vyriausiai galiotinė, dar neatsisveikinu su jumis ir taip pat norėčiau padėkoti už e, bendradarbiavimą su e, Renew frakcija ir linkiu jums geriausios e, kloties ateitie, nežinau, kokį darbą jūs e, dirbsite, tačiau esu tikras, kad mūsų keliai e, susikirs ir kad tikrai puikiai bendradarbiausime. Rytų partnerystės iniciatyva įgalina Europos e, Sąjungą sukurti ties išorinėmis sienomis partnerystės ir saugumo E, erdvę. Mūsų partneriams tai yra galimybė užtikrinti klėstėjimą ir stabilumą bei tvirtinti e, Europos standartus. Mes jau supratome, kad e, tokios programos, kurios neatspindi realybos, realybės ir tų valstybių siekių, ar nuogastavimo nepasiteisina. Todėl per ateinančius dešimt metų mes turime būti ambicingesni ir turime nekurti naujus projektus, o pakviesti mūsų partnerius dalyvauti tose projektuose, kuriuos ES jau įgyvendina. Mūsų partneriams turi būti pasiūlyta tikra partnerystė ir mes turime įtraukti juos į savo iniciatyvas klimat, kovos su klimato kaitas rytyje, skaitmeninėme sektoriuje, e, dirbtinio intelekto e, klausimais, jungčių, energetikos bei socialinės įtraukties rytise. Ir aišku, jų dalyvavimas turi būti e, turi priklausyti nuo jų daromos pažangos. Jeigu jie daro gilesnę pažangą, tuomet ir asociacija su ES turi būti gilesnė. Yra valstybių, kurios nėra ES narės, tačiau dalyvauja mūsų vidaus rinkoje. Ukrainos darbuotojai jau smarkiai prisideda dabar prie Lietuvos, Lenkijos ir kai kurių kitų valstybių e, ekonomikų. Jų darbuotojų teisės turi būti užtikrinamos. Mėly kolegos, aš norėčiau taip pat e, pabrėžti, jog mūsų pagrindinis prioritetas yra žmogaus teisų laikymasis ir e, teisinės valstybės principų įgyvendinimas. Reaguodamas į tai, ką sakė e, kolegė Katė Piri, aš taip pat esu nerimės dėl padėties Gruzijoje. Mes turime reaguoti į situaciją Tbilisėje. Dėkoju. Ačiū, ponia von Gramon, tau badėl dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė, mėly kolegos. Rytų partnerystės e, valstybės žmonės dažnai mato arba jodai, arba baltai matoma Rusijos įtaka arba vakarų įtaka. Tačiau ne taip reikėtų į tai žiūrėti. Šių šalių lyderiai neturi patikėti mumis, jie turi tikėti savo pačių šalių ateitimi. Moldova, e, Gruzija, Ukraina visos yra atsidūrusios kryškelėje šios šalis, jos, joms reikalingos reformos, tačiau mes nesame tikri, ar šios reformos bus tęsiamos, ar nuo demokratinio kelio bus nuklysta. Ir manau, kad visi gali gražių spaudos pranešimų padaryti dėl demokratinių reformų, tačiau ar visuomenė parems juos, ar jie tikisi paramos iš mūsų tik tai. Ypač kai e, kai kurie kiti kaimynai prieš mus deda pastangas. Šių šalių e, ekonominė sėkmė yra vienas iš didžiųjų iššūkių. Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos visuomenė iš mūsų tikisi pagalbos reformuojant ekonomiką. Tačiau, aišku, visa tai turės savo kainą. Aš, pavyzdžiui, ne už reformas, ne, pavyzdžiui, už mūsų geopolitinius, ne už geopolitinius mūsų interesus ar Vokietijos verslo interesus. Aš, tiesą sakant, uh, už tai, kad žmonės ten gyvenantis gyventų demokratiškose ir klestinčiose visuomenėse. Ekonomika turi būti naudinga žmonėms, o ne tik tai oligarchams. Turi būti valstybė. Valstybėje turi būti atstovaujama visų, o ne tik politikų interesams. Stipri vyriausybė vis dėlto nereiškia, kad negali būti jokios kontrolės pavyzdžiui, Grusijoje ir Ukrainoje, kurias jau paminėjote, yra tokių tendencijų. Taip, e, valst, vyriausybėms daromas spaudimas, tačiau negalima ignoruoti žiniasklaidos kritikos. Mūsų kritika yra prodemokratiška ir mes kritikuojame institucijų neveiklumą. Taip, Putinui tokios institucijos naudingos, nes taip jis gali naud, savo įtaką daryti, o mums reikalingi tikri politiniai ry, lyderiai, e, veikiančios puikiai institucijos, kurios veiktų ir be mūsų, ir be oligarchų, ir be Putino. Ačiū. Ponui Zimiok žodis. Ačiū pirmininkė. Štai kalbame apie rytų partnerystę. Pažvelkime į Ukrainą. Ukraina jau keletą metų susilaukia be galo didelio dėmesio, ypatingai dėl to, e, dėl jos nesutarimų su Rusija. Nuo 14 metų 14 milijardų eurų buvo skirta Ukrainai, e, skiriame jos reformoms. Taip pat ir teismų sistemos e, reformai, kad ji būtų panašesnė į pagal Europos standartus. Taip pat buvo įgyvendinta ir HKU uh, uh, atitinkami reglamentavimai dėl vaikų. Jeigu vaikai, vaikas yra išvežtas iš tos šalies, tai uh, reikia pasirūpinti, kad jisai būtų gražintas į tą šalį. Visgi matome, kad 33 vaikai buvo išvežti iš Vokietijos į, iš Vokietijos į e, Ukrainą. Ir ne vienas iš tų vaikų nebuvo gražintas į Vokietiją, nors Ukrainoje teismai priėmė teigiamą sprendimą. Taigi šis Hagos e, dokumentas turi būti įgyvendinamas. Europos Sąjunga turi imtis priemonių, kad e, Ukraina e, laikytųsi įsipareigojimų ir gražintų tuos vaikus. Dėkoju. Pone Fotyga. Ačiū. Gerbama vicepirmininkė, e, dėkoju už penkerių metų darbą, linkiu sėkmės. Aš palaikau mūsų rytų partnerystės šalis, nes aš pats, pati ilgai dirbau Solidarno užsienio reikalų skyriuje, skyriuje. Ir manau, kad du, klaus, du dalykai yra ten stabilūs. Tas visuomenės, visuomenės noras būti su mumis, su vakarais, palankumas vakarams. Ir antras dalykas yra Rusijos noras juos pavergti, subordinuoti ir juos destabilizuoti. Nepaisant mūsų pastangų, vis tiek labai sunkių, e, sudėtingų klausimų lieka. Yra labai, na, tokių pozityvių pažangų, tikrai mūsų politika eina į priekį, mes pasiekėme rezultatų, bet yra ir dalykų, kurie kelia susirūpinimą. Ukraina vis dar yra okupuota, vis dar yra blokuotų jūrų uostų, vis dar yra įkalintų Rusijos kalėjimuose Ukrainos kalinių arba įkalintų rytų Ukrainoje. O dėl Gruzijos ypatingai kyla telis nerimas, ypatingai dėl pastarųjų įvykių. Manau, kad politinė krizė yra be galo pavojinga ir reikia imtis priemonių. Dėkoju. Ačiū. Ponas Helmut Šolts. Ačiū pirmininkė. Aukščiausių galiotinę rytinės karmelystės šalis vis dar turi labai daug problemų ir klimato kaita, ir energija, ir ištekliai, kuriami, kuriamos darbo vietos ir stengiamas įveikti konfliktus. Demokratizavimas yra vienas svarbiausių dalykų šiuose šalyse. Būtent todėl mūsų kaiminystės politika kartu su to, tų šalių žmonėmis E, turėtų remti šios procesus. Tai yra ir daugiau teisės viršienybės, nepriklausomi teismai, e, pilietinė visuomenė, dalyvavimas visuomenės gyvenime, kova su korupcija, stabilių demokratinių institucijų vystimas, e, skaidrumas, nepriklausomo žiniasklaida ir panašus dalykai. Tačiau dabartiniai įvykiai yra labai nerima kelianti, pavyzdžiui, Moldovijoje. Kai išrinko Maja Sandu, tai buvo vilties ženklas. Tačiau <clears throat> ji priemė e, įstatymą, pagal kurį ji pati e, teiktų generalinius prokurorus. Ir todėl buvo jai pareikštas nepasitikėjimas. Ir e, vėl e, šalis grįžo į klepto, kleptomatinę elito sistemą. Panašu, kad dabar Moldova grįžta prie senųjų praktikų ir akivaizdu, kad Oinšikų yra oligarcho Vladimiro Plahotniučiaus e, marionetė ir dabar Ana Urzačia ir Grigorė Petračenko opozicionieriai taip pat yra teisinių kelių persekiojami. Tikiuosi, kad mes galėtumėm kartu rasti sprendimų, kaip galima šiuose šalyse stiprinti teismų nepriklausomumą ir teisinę sistemą. Dėkoju. Žodžio paprašė ponas Kubilius. Well, <clears throat> Gerbiamas pirmininkė, gerbiamoji vicepirmininkė, kaip Euronest naujas vicepirmininkis. Norėčiau padėkoti gerbiamai e, poniai Mogerini už jų, jūsų pastangas rytų partnerystės srityje. Puikiai suprantame, kad mes kovojame už šių šalių europinę integraciją. tačiau mes negalime kovoti už tai daugiau negu kad jų pačių lyderiai. Aš šiandien kalbėsiu daugiausiai apie Ukrainą, ne apie Moldovą, kurios naujasis ministras pirmininkas savo pirmo vizito išvyko į Maskvą. Pastarieji Gruzijos įvykiai mus verčia sunerimti dėl demokratijos ateities Gruzijoje. Akivaizdu, kad be demokratijos nebus integracijos. Valdančiosios partijos lyderis e, nusprendė e, nesilaikyti savo rinkiminių pažadų dėl proporcinės rinkiminės sistemos. Ir Jis e, nusprendė praeitos vasaros protestuotojų balso nepaklausyti. Taigi dabar tos pastangos žmonių yra papras, prarastos tiksliau. Na, jie valdžia tiksliau tikriausiai pabijojo, kad jie proporcinės sistemos rinkimus pralaimėtų kitais metais. Valdančioji partija atrodo ketina pasilaik, pasinaudoti senais administraciniais triukais e, rinkimams e, laimėti. Manau, kad ši diskusija yra puikia proga paskatinti Gruzijos lyderį susėsti prie dialogo dėrybų stalo su opozicijos partneriais Ir taip pat reikalingos rimtos rinkiminės reformos, nes žmonės nebepasitikė senąją sistemą, vadinamoji vokiškoji sistema. Galbūt būtų geriausias sprendimas nekeičiant Gruzijos konstitucijos. Na ir galiausiai Europos parlamentas turėtų paskatinti Gruzijos politinės e, partijas įgyvendinti rekomendacijas dėl e, rinkimų ir atsparumo užsienio įtakai. Taigi Reikia su Gruzijos partneriais būti, kalbėti atvirai, bet kartu ir griežtai. Ačiū. Dabar žodis ponui Pikula. Dėkoju, pirmininkė. Gerbamoji vyriausia įgaliotinė, aš noriu padėkoti Jums už penkerius bendradarbiavimo metus ir palinkėti visokiojo pasiekmės Jūsų tolesniuose darbuose. Kai e, ši partnerystė prasidėjo ES pagydavo glaudesnių e, ryšių su tais kaimynais, e, kur, kurie buvo įdomus dėl energetinių klausimų, dėl prekybinių klausimų. ES tiesiog norėjo savo įtaką čia padidinti. Matėme, kokie įvykiai vyko e, šiuose šalise ir mūsų planai dėl to nukentėjo. Deja, Gruzijoje, pavyzdžiui, nauja nestabilumo banga e, kilo. Baltarusijoje rinkimai, e, rinkimų metu nuolat pažeidinėjami tarptautiniai standartai. Moldovos valdančioji koalicija subirėjo. Armenija atrodo gana stabiliai išskyrus nuolatinį konfliktą su Azerbaidžanu. Aš norėčiau paminėti ES ryšius su Azerbaidžanu. Azerbaidžiano lyderiai aiškiai pasisako prieš ES. Geopolitiniai iššūkiai ir aplinkybės šioje šalyse reikalauja stiprių veiksmų iš ES pusės. Na, o dabar ateinantis viršūnių susitikimas būtų puikia proga imtis veiksmų. Aš norėčiau pasisakyti už mūsų geopolitinių ambicijų stiprinimą. Dėkoju. Dabar ponas Paitmai. Mėly kolegos, aš irgi norėčiau padėkoti Federikai Magerini už puikų bendradarbiavimą. Rytų partnerystė turi išlikti prioritetu Europos Sąjungai. Tai e, Europos Sąjungai naudinga turėti stabilius kaimynus. Aišku, turime ir toliau e, skatinti rytų partnerystės valstybės eiti reformų keliu ir joms padėti. Tačiau kasgi šių šalių pažanga labiausiai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 būtent Rusijos noras išlaikyti ją savo įtakos zonoje. Penkios iš šešių šių valstybių turi atvirus konfliktus savo teritorijoje. Būtent dėl to tos valstybės negali siekti pažangos. Naujoji Europos komisija kaip viena iš prioritetų turėtų nusistatyti e, būtent e, išspręsti šiuos išaldytus konfliktus. Taip rytų partnerystės šalės e, savo energiją galėtų skirti reformoms, kurių taip reikia. ES privalo palaikyti rytų partnerystės šalių teritorinį vientisumą. Mes taip pat turime užtikrinti pakankamą finansavimą šioms šalims savo e, biudžete, kad jos galėtų reformas įgyveninti. Aišku, reikia ir konkretesnių tikslų po 20 metų numatyti. Na ir galiausiai Didelį dėmesį reikėtų skirti Gruzijai, Ukrainai ir Moldovai, kurios pademonstravo savo valią judėti ES link. Dėkoju. Ačiū taip pat, kad laikėtės jums skirto laiko. Na, o dabar žodis skirsiu poniai Hautalai, parlamento vicepirminkiai. Aš irgi norėčiau padėkoti vyriausiai įgaliotiniai už glaudų bendradarbiavimą ir darbą su Europos parlamentu. Aš e, pasižymėjau, kad jūs vertinate parlamento vaidmenį šiuo klausimu. Tikrai mes daug pasiekėme šiuo klausimu. Kolegos e, yra entuziastingai pasirengę bendradarbiauti ir apimti kuo platesnius barus. Aš manau, kad reikėtų ir toliau eiti šiuo keliu. Tačiau jūs taip pat sakėte, kad daugiau reikia nuveikti teisinės valstybės ir teisminių klausimų srityje. Aš e, su jumis vis, visiškai sutinku, mes negalime sutikti su tuo, kas šiuo metu vyksta. Kolegos jau taip pat paminėjo įvykius Moldovoje ir Gruzijoje. Bei taip pat e, institucinį nestabilumą. Mes turime stiprinti institucijas šiuose valstybėse, bet pavyzdžiui Moldovoje senojo režimo gniauštai labai stiprus. Čia ta senoji valdžia bando apginti savo interesus. Jeigu mes galėtume daugiau pastangų įdėti šiuose valstybėse, tai reikėtų daugiau dirbti būtent įstatymo viršenybės ir teisminių klausimų srityje. Buvo metinis demokratijos e, indeksas paskelbtas ir atrodo, kad iš šio regiono demokratijos e, situacija pagerėjo tik Armenijoje šiame regione. Bet Aišku, reikia ir toliau čia investuoti į kovą su korupcija, bei reikia stiprinti savo mūsų kaimynų, tiksliau, atsparumą propagandai ir e, dezinformacijai. Ačiū, ponas Cimiuk, jums klausimą norėtų užduoti. Pone Hautala, ar mėlyną kortelę primėte? Taip, Norėčiau abiem pasturėsim kalbėtojam užduoti klausimą, nors ankstesnio jau nebėra. Šis projektas yra elito projektas ir Visiškai tarp piliečių nėra daugumos. Vien Vokietijoje pagal apklausas 46 procentai sako, kad nereikia plėsti šios politikos ryties, bet Niekas tai nekreipia dėmesio, manome, kad piliečiai yra kvaili, ar mes esame protingesni už juos. Ačiū. Uh, uh, Gerbiamas pirmininkė, šiandien apie plėtrą nekalbame. Šiandien kalbame apie stabilesnį, stabilesnius ir demokratinius kaimynus ES. Kaip kad uh, vyriausiai įgaliotinė sakė, čia mums turėtų turėti, turėtų rūpėti žmonės. Ir, pavyzdžiui, konkretus e, šių veiksmų rezultatas yra bevizis režimas. Taigi tikrai tai nėra elitistinis projektas. Ačiū. Dėkuoju, pane Hatola. Jūs puikiai žinote, kad e, visą laiką reikia pritarimo E, plėtrai, kiekvienam žingsniui yra atitinkami procesai ir įsipareigojimai, kuriuos reikia, kurių reikia laikytis. Niekas atsitiktinai nieko negali padaryti, iš abiejų pusių reikia laikytis taisyklių. Dabar žodį suteiksiu poniai Marijani. Atsiprašo pirmininkas ponui Marijani. President. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kiekviena valstybė turi savo istoriją, savo sienas. Ir tos valstybės, apie kurias kalbame, yra buvusios e, Tarybų sąjungos valstybės, kurios atsakė komunizmo ir visos, išskyrus Moldovija, kurios turi e, sieną su Rusija. E, Europos politika turi atsižvelgti į tą realybę ir neturi visą laiką prašyti tų valstybių, kad jos nusisuktų nuo savo istorijos ir praeities. Uh, per pastarosius 30 metų. Mes e, galime tas valstybės padaryti savotiškais lieptais tarp Europos ir Rusijos. Ir e, tos valstybės gali prisidėti prie diskusijų ir šitų dviejų blokų suartėjimo. O jeigu mes nukreipiame vieną prieš kitą jas, e, tai tuomet iš tikrųjų einame katastrofos link. Mes prašome Ukrainos užmiršti savo istorijas, sakome, kad, ir matome, kad e, karas Ukrainoje e, iš tikrųjų sukėlė baisų e, chaosą ten, mes turime elgtis kukliau ir turime eiti į priekį pagal šitų valstybių ritmą. Mas Žembatski. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Gerbiama vyriausiai galiotinė, norėčiau pas pasveikinti e, Jūs ir e, padėkoti Jums ir tikiuosi, kad mes dar konstruktyviai bendradarbiausime. Kalbant apie rytų partnerystę, tai mums yra labai svarbus dalykas, tačiau jeigu norime, kad tas bendradarbiavimas būtų veiksmingas, jisai turi remtis konkrečiais rezultatais. Komet e, mes aptarėme tokias valstybės kaip Azerbaidžianas ir Grusija, tai uh, ES gali padėti joms įgyvendyti tam tikrus projektus infrastruktūrų srityje. Tai padėtų vystyti uostus. Tada tos valstybės taptų mums prieinamesnės. Ir tai būtų labai konkretus e, rezultatai. Tuomet e, būtų ne vien tik kalbos, bet ir konkretus veiksmai. Nes aišku, mes kalbame daug, tačiau reikia konkretumo. Dvi minutės Radislavui Šikorskiui. Dėkuoju, 2000. 2008 metais, kuomet e, Švedija ir Lenkija pasiūlė rytų partnerystės idėją, tuomet buvo e, siūloma stabilizuoti e, viduržėmio jūros e, projektą ir e, Kitas e, projektas buvo e, padėti kai kurioms valstybėms kandidatėms pasirenkti narystę Europos e, Sąjungoje. Bet joks iš tų projektų nebuvo nukreiptas prieš Rusiją. Rusija pati nusprendė, jog demokratija ir laisva prekyba kelia jai grėsmę. Tokie susitarimai kelia jai grėsmę. ES pakvietė Rusiją kaip stebėtoja į e, rytų partnerystę. Mes e, išleidome daugiau nei 10 milijardų e, eurų įvairiems projektams, laisvos prekybos sutarčių pasirašinimai ir kai kurios valstybės taip pat pasinaudoja Erasmus Plus programą. Tačiau visose tose valstybėse mums nepavyko užtikrinti pakankamo konkurencingumo jų e, ekonomikos e, lygmenių. Mes pasistumėjome labiau prieki viduržėmio jūros e, regiono kaiminystėje, tačiau mažiau šito klausimo rytų partnerystėje. Aš norėčiau padėkoti komisijai už pastangas ir mes turime eiti toliau rytų partnerystės plotmėje, todėl kad tai artina mūsų rytų kaimynus prie mūsų standartų. Pone Kaldiuran pane pirmininkė, mėla Frederika, dėkoju už jūsų atliktą darbą. Aš noriu pasakyti keletą žodžių apie Gruziją. Kaip sakė kolegos, Gruzijos parlamentas e, turėtų e, įvesti proporcinę rinkimų sistemą e, 20 metams. Tam reikia konstitucijos pakeitimo. Dabar e, Gruzijoje yra krizė, žmonės išeina į gatves. E, Aš norėčiau pakviesti visas Gruzijos politinės partijas susėsti prie stalo ir rasti sprendimą tam, kad būtų užtikrinta e, demokratinė šalies ateitis. Šiandien e, išrinktoji Europos e, komisijos pirmininkė nepaminėjo rytų partnerystės. Aš norėčiau patikinti, visus mūsų rytų partnerius, jog Europos parlamentas remia jų e, europinius siekius ir demokratinės reformas. Dėkuoju. Ponas Kučiuk. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Magerinė. Aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti Jums už Jūsų dalyvavimą šiame posėdėje ir už jūsų e, atliktą darbą. Linkiu Jums ko geriausios kloties Jūsų kitame darbe. Rytų partnerystė mums yra esminės e, svarbos. Europos e, modelio įtvirtinimas mūsų kaiminystėje yra labai svarbi mūsų išorės politikos dimensija. Mes turime galvoti apie savo prioritetus. Pastaraisiais metais Ukraina, Moldova ir Gruzija E, parodė norą e, artėti prie ES. Aišku, jų demokratinės sistemos dar yra trapios ir mes dažnai tose valstybėse matome masinius protestus e, bei protesto akcijas. Matome taip pat išaldytus konfliktus jų teritorijose. Todėl aš norėčiau, kad naujoji komisija ir toliau siektų stiprinti mūsų paramą rytų kaiminystės valstybėms. Dėkuoju, ponas Vašikovski. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėla Frederika. Labai malonu buvo dirbti su jumis per e, e buvusią kadenciją. Praėjus 30 metų po komunizmo žlugimo e, laisvos Europos ir demokratinės Europos projektas dar nėra iki galo įgyvendintas. Ir rytų valstybės turi dalyvauti šiame projekte. Jau atėjo laikas iš naujo įvertinti rytų partnerystės iniciatyvą. Mums reikia naujų strategijų ir naujų iniciatyvų stiprinant rytų partnerystę. Mes e, Kartais manome, kad jų pažanga nėra pakankama. Mes turime taikyti diferencijuotą požiūrį, kuris turi baigtis plėtra. Mes neturime bijoti e, šito termino. Tai yra labai svarbus mūsų politikos aspektas, ES politikos aspektas. Ir tai yra labai veiksminga priemonė siekiant įtvirtinti demokratinius pokyčius mūsų e, kaiminystėje. Tai yra reformų katalizatorius taip pat. Tad e, priešingai negu prezidentas Makronas mes manome, kad Europa turi būti atvira ir priimti naujosius narius. Dėkuoju. Ačiū. Ponas Moresan, dvi minutės šiek tiek daugiau negu prieš įkalbėjusiems. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiama ponė Mogerinė, aš norėjau apie Moldovą. Praeitą kartą, kai kalbėjome apie Moldovą, proeuropietiška vyriausybė buvo pradėjusi eiti darbą, tačiau nuo to laiko tą partiją nuvertė prorusiškos partijos ir situacija Moldovoje pablogėjo. Tai aišku yra rimtas įvykis, nes jeigu dabar kaiminystėje proeuropietiškos vyriausybės dirba, tai tik tai tokiu atveju jausime saugus ES. Moldovos situacija sudėtingėja, gerbiama vyriausiai galiotinė, reikia imtis veiksmų. Mes e, už proeuropietiškas jėgas, bet nepakanka vien tik tai žodžių. Pirmiausia, reikia prorusiškoms partijoms nurodyti, kokios būtų sąlygos, kurių reikia laikytis. Moldovos ministras pirmininkas, e, pavyzdžiui, pirmo vizito išvažiavo į Maskvą dėl e, neskaidrios ekonominės pagalbos, reikia nurodyti žaidimo taisyklės aiškiai, reikia reikalauti jų laikymosi ir, aišku, išreikšti savo paramą proeuropietiškoms jėgoms. Mes turime su prorusiškomis jėgomis kovoti ir užtikrinti, kad proeuropietiškos jėgos bus išgirstos Moldovoje. Taigi vien tik tai gražių žodžių ir politinių deklaracijų nepakanka. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasisveikinti su piliečiais. Na, o dabar toliau kalbės ponas Mikseris. Um, Madam Speaker, Madam High Representative, our continued commitment to Eastern Partnership. Mūsų įsipareigojimai e, toms eh, šešioms partneri, šalims partneriams yra naudingos ne tik tai joms, bet ir mums. Politinis stabilumas mums užtikrina saugesnį ir prognozuojamą kaimyną. Kaip kad pranešėjas dėl Gruzijos, aš irgi nerimauju dėl įvykių Gruzijoje. Gruzijoje buvo rinkiminis įstatymas pataisytas ir dabar e, buvo atsisakyta proporcinės sistemos. Mes neturėtume nurodyti, kokią sistemą partneriai turėtų naudoti, bet vis dėlto jie turėtų laikyti savo ankstesnių įsipareigojimų. Europinės aspiracijos svarbios visoms Gruzijos partneriams, taip pat ir žmonių daugumai. Ir tų europin, tie europiniai siekiai neturėtų nukentėti dėl politinės suirutės nacionaliniu lygiu. Gruzijos politiniai lyderiai turi išspręsti šią krizę ir užtikrinti, kad jos žmonės bei partneriai parodys, kad politinio proceso uh, vientisumas nebus pažeistas. Ačiū. Dabar žodis ponui Grošiai iš Rinių. Spoštovani, Europska <clears throat> vzhodna soseščina poleg jų. Ponios ir ponai, Rytų kaiminystės politika yra strategiškai svarbi ES. E, šis regionas susituria su iššūkiais po demokratizacijos bangos. Dabar e, kyla oligarcho e, banga ir jie nusisuka nuo europinių vertybių. Aišku, tai nevyksta geopolitinėme vakume ir be užsienio veikėjų įtakos. Rusija atvirai ir agresyviai daro įtaką daugeliu valstybių regione. Turkija taip pat aktyviai siekia savo geopolitinių interesų patenkinimo. Nepamirškime dar ir Kinijos, kuri veikia tyliau, bet ilgą laiką ir galbūt net daugiau žalos daro ES. Atėjo laikas ES numatyti nuolatinę paramą e, parčioms šalims partneriams, kad būtų nuolat demokratiniai procesai reformos remiami. Ačiū dabar žodis ponui Krasnodevskijui. Ačiū pirmininkė. Gerbė komisijos narė, be jokios abejonės rytų partnerystė yra sėkmingas projektas ypač jeigu palyginsime su viduržemio sąjungos pavyzdžiu. Aišku, sėkmė netgi yra didžiulė, tačiau neturėtume ignoruoti problemų kai kuriuose valstybėse. Kai kuriuose iš jų netgi einama atgal. Pavyzdžiui, Gruzija atrodė puikiai žengė į priekį, tačiau uh, Per pastarosius metus matėme vis daugiau protestų bei bandymų juos numalšinti. Ministro pirmininko, pavyzdžiui, paskirimas irgi kontroversiškas dalykas, nes dar visai neseniai jis buvo Rusijos pilietis. Taigi demokratinių, o, demokratinių standartų gerinimas Armenijoje irgi labai svarbus. Manau, kad reikia pergalvoti savo strategiją. Jos sėkmė priklauso nuo ES užsienio politikos patikimumo ir nuoseklumo, bet lygiai taip pat nuo to, kaip mes patys tuos standartus taikysime. Dėkoju. Ponas Sokol dabar paprašė mėlynosios kortelės ar tiesiog šiaip ją pamojavo? Ar jūs pakėlėte tą kortelę? Ar tiesiog e, atsitiktinai pamojavote? Jeigu taip, tai ar priimate mėlyną kortelę iš pono Sokol? Pone Krasnodevski. Ar priimate mėlyną kortelę? Taip. Taigi dabar žodis ponui Sokol. Jūs sakėte, kad kai kurios valstybės dėja žengia žingsnį atgal demokratijos ir žmogaus teisų srityje. Ar manote, kad ES pakankamai jiems teikia paramos, ar pakankamai nuosekliai ta parama buvo teikiama ir Ar manote, kad, pavyzdžiui, ES valstybės narės turi vieningą politiką šių šalių atžvilgių ir ar sugeba šioms šalims teikti pagalbą? Minutė atsakymui, ponai Krasnodevski.